Pirmasis balsavimas susijęs su skubos tvarka tvirtinama rezoliucija šešių frakcijų dėl Ruandos Viktuar Ingabirė byla. Balsuosime dėl viso dokumento, kas už prieš susilaiko pritarta. Kitas rezoliucijos projektas skirtas Sudanui, jį teikia septynios frakcijos, balsuojame nuo šeštosios pastraipos dėl originalaus teksto, tačiau panas Voboda turi žodinį pakeitimą. Prašau pristatyti. Ačiū, ponė pirmininkė siūlau pakeisti šeštąjį rezoliucijos punktą ir e, šio punkto galiai traukti žodžius ir ypač atsižvelgiant ir e, įrašyti keturias pavardės, kaip nurodyta mūsų pasiūlymi.